rezoliuciją, kurią jūs priimsite šiandien. Tikojame e, komisarui. Šeši pakeitimo siūlymai yra pateikti, baigiame diskusijas ir rytoj balsavimas vyks 12 val. E- Taip pat noriu padaryti pareiškimą socialdemokratų Alde ir Europos laisvės E, de, demokratijos frakcijos atsiuntė e, savo frakcijų narių, kurie perkelti į kitas delegacijas pavardės. Siūlymams pritarta. Bus pritarta, jeigu niekas tam nepaprieštaraus per numatytą laikotarpį. Toliau dar